So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder auf. Gerbiami kolegos, atnaujiname, tęsime posėdį vakarykščio e, posėdžio protokolai ir priimti tekstai, jie yra prieinami, pateikti, ar yra komentarų ne, tuomet protokolas laikomas patvirtintų.